bus pridėtas prie posėdžio protokolo. Envi komitetas atsiuntė korigendumą tekstui, kurį patvirtino parlamentas. Pagal 231 taisyklę, konkrečiai e, ketvirtą dalį, pataisimai korigendum e, laikomi patvirtintais bus, jeigu per 10 keturias valandas frakcija ar minimalus nustatytas parlamento narių e, skaičius nepaprašys balsuoti dėl to. Korigendumas spausinamas parlamento puslapyje ir pavadinimas bus paskelbtas šio posėdžio protokole.